Jeigu neturėtumėte daugiau klausimų, tai aš e, pratesiu sesiją, kuri buvo sustabdyta e, šių metų Liepos 16 dieną. Protokolas yra pateiktas jums praeitos sesijos, ar kas nors norite ką nors